pavojingas medžiagas e, tam, kad dar žemės ūkis būtų tvaresnis. Taigi teigiama, kad vis daugiau panaudojama aktyvų medžiagų. Taip, ūkininkai gali tokiu būdu kontroliuoti kenksmingus organizmus, kartu užtikrinant e, darnesnę maisto produktų gamybą. Nors E, kiekiai gal nepadidės, tačiau toksologinis profilis yra geresnis ir taip bus sumažinta rizika susijusi su šiais produktais. Ir tausesnis pesticidų naudojimas turėtų būti integruotas į BŽP. Jūs tikriausiai pastebėjote, jog tokio pobūdžio nuostatos įtrauktos į komisijos pasiūlymą. Todėl norėčiau paraginti jūs paremti šios siūlymus. Beje, nu, praėjo penki metai po to, kai buvo patvirtinti pirmieji nacionaliniai veiksmų planai, o dabar valstybės narės privalo peržiūrėti šios planus ir keisti juos reikalui esant. Mūsų tarnybos pateiks antrą ataskaitą valstybės tarybai ir parlamentui dėl. Uh, direktyvos įgyvendimo. Tai bus padaryta šiais metais. Toliau bus e, įvertinti nacionaliniai veiksmų planai, bus įvertinta ir ištaisyti trūkum ir spragos. Taip pat bus įvertinta valstybių narių patirtis, sukauptai gyvenant nacionalinius tikslus. Tiks, tai yra siekis sumažinti pesticidų poveikį ir riziką. Dėkoju už pranešimą ir visi tikriausiai sutarime, kad e, darnu, tausesnio pesticidų naudojimo e, direktyva yra vienas svarbus BŽP elementas. Prieš dvi savaitės patvirtinome sampratavimo e, dokumentą e, dėl tvaresnės Europos iki 30 metų. Ir iš tikrųjų reikia iš esmės pakeisti mūsų gamybos, vartojimo metodus. Na ir minėta direktyva tikrai bus svarbus indėlis siekiant su tikslu. Noriu patikinti, kad mano tarnybos labai atidžiai atsižvelgs į jūsų ataskaitą, jūsų pranešimai nurodytas rekomendacijas. Daugelis ryčių, kaip jūs jau ir nurodėte, komisija jau ėmėsi veiksmų tam, kad būtų sprendžiami nustatyti klausimai ir trūkumai. Mes ir toliau stebėsime, kaip įgyvendinama direktyva, toliau dirbsime iš vien su valstybėmis narimis tam, kad būtų įgyvendintas šis tikslas. Dėkoju. E e Dėkoju, ponui komisijos nariui. Dabar pasisakymai frakcijų vardu. E, Mėlynosios kortelės klausimų neprimsime dėl laiko stokos. E, pirmiausiai žodis ponui Florence. Pone pirmininkė, pone komisarė, dėkoju. Te galiu tik tais pritarti pr pranešimui, nes iš esmės pagrindinė pranešimo gaida man labai patinka. Svarbus štai koks dalykas. Tai yra e, tų asmenų mokymas, kurie naudoja tas, tas tą purškimo įrangą ir visai neseniai dalyvavau tokiuose mokymuose, nors mano įmonė ir kitų asmenų, kurie tai turi padaryti. Taigi labai svarbus e, mokymas. Jūs taip pat kalbėjote apie tolimesnę e, purškimo technijos plėtojimą. Tam, kaip praktikoje dirbinkis ūkininkas, te galiu tik tais pritarti. Noriu padėkoti pranešėjai. Jie tikrai sudėjo daug darbo ir pastangų šį pranešimą. Kartais ir gal ne visai tradiciškai kai teikia siūlymų, mes kalbame apie tvaresnį pesticidų naudojimą. Mes nekalbame dabar apie pažaubą, mes nekalbame apie gruntinio vandens užtirškimą. Tačiau jau, jau kartą norėtumėte kalbėti apie gruntinio varstaršą, mielai tai padarysime. Tol, kol mes visi, skaitant ir aš, norime pirkti pigią mėsą, nesistebėkime, kad faktai labai paprasti. Mano tėvo ūkija buvo 80 keulių, pas mane 800, o pas mano o, o, kaimynė žemyną bus 3000. Tai jeigu tai yra tvaru, tai žengime tinkame kryptimi. O šiaip noriu komisarę palinkėti e, daug sėkmės ir būkite griežti dėl neonikotinų. Mes juos uždrame ir tai neturėtų keistis. O jeigu dabar e, jūs patvirtinsite 20 išimčių, tai tos šalis, kurios uždraudė neokatimų, bus uh, supančytos, o kiti bės uh, vos ne kaip su sportbačiais. Tai neprimtina. Pots, pregu, e Kolega Pots, pusantros minutės socialistų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė pranešėja parengė puikų pranešimą. Taigi parlamentas ir komisija atliko sodavo darbą, tačiau to negalime pasakyti apie valstybės narėmės. Nuo 14 metų egzistuoja integruotos augalų apsaugos e, prievalė, tačiau valstybės narės netliko savo pareigų ir čia mums pučia dūmus į akis. Mes neturime timti iš ūkininko galimybių panaudoti e, apsauginės priemonės nuo kengsmingo organizmo, tačiau turime sudaryti jiems galimybės panaudoti tinkamas priemonės, cheminiai pesticidai. Tai turėtų būti paskutinė priemonė, o ne mūsų žemės ūkio pagrindas. Gaila, kad komisija e, nesutiko su uh, parlamento E, siūlymais paspartinti netokių rizikingų pesticidų tvirtimo procedūras, leidimų išdavinimo procedūras. Juk nepamirškime, kad e, mūsų žemės ūkiai tiks bomba ir niekas nuo jos neapsaugos, nei sienos, nei e, mūrai. Turime pripažinti, kad dabartiniai ūkininkavimo metodai nėra tvarūs. Jeigu mes pasikeisime, tai tuomet tai toks valdomas procesas niekam e, nepakenks, nei ūkininkams, nei žemės ūkiui, nei, nei vartotojams. Un minutė 30. E Kolega Huitema, pusantros minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Daug dėmesio šiame pranešime skiriama integruotam E, integruotai kenkėjų kontroliai. Svarbu taip pat ir prevencija, nes svarbiau būtų užkirsti kelią tų kenkėjų atsiradimui, negu su jais kovoti. E, aš taip pat norėčiau, kad e, į save pasižiūrėtume. Dažnai tą integruotą kontrolę taikyti yra sunku dėl ES taisyklių. Pirmiausia, augalų tas tobulinimas, jų kryžminimas nuolatinis. E, atsiranda tokių augalų, kurie yra atsparūs tam tikroms lygoms. Bet tas sektorius, e, kur e, genetinės inovacijos atsiranda, nuolatos auga. Tačiau neišeina turėti medžiagų toms naujoms, toms naujoms augalų rūšims, taip sparčiai kaip jos atsiranda. Pavyzdžiui, nitratų direktyva skatina naudoti labiau sintetinės, o ne natūrales trašas. O tuo tarpu, jeigu norime pagerinti dirbožėmio kokybę, turėtume elgtis priešingai. Matome, kad žalinimo priemonės neremia tos natūralios žemdirbystės principų. Mikroorganizmų naudojimas tampa sunkesnis, nes procedūros yra labai sudėtingos ir tai skatina ūkininkus sukčiauti. Maničiau, kad prevencija yra svarbu, kad būtų galima kuo anksčiau infekcijas aptikti, o ne paskui imti sunkiosios artilerijos, jeigu norėsime išspręsti, kad ir mažiausia problema. GUE frakcijos vardu, ponė Hasekam, pusantros minutės. Eh, Pone pirmininkė, tvarumas ir pesticidai. Tai yra du tokie žodžiai, kurie, sakyčiau, vienas kitam prieštarauja. Pesticidai nėra tvarus dalykas jau pat savaime. Pesticidų randame visur žmonių kūnuose, vandenyje, dirbožėmėje. Pesticidai kenkia mūsų sveikatai, gadina e, bio įvairovę. Buvo paskelbti tyrimai e, viename iš mokslinių žurnalų. 40 procentų vabzdžių grėsia išnykimas. Vabzdžiai yra trauktini jau dabar į išnyksenčių sparčiai rūšių sąrašą. Taigi bioįvairoviai kenkia e, pesticidų naudojimas. E, vandens gyvūnai, paukščiai, vabžiai visi patiria pavojų dėl tų pesticidų vartojimo. Tai yra būdas gaminti mums maistą, bet tas intensyvus žemės ūkis siaubia mūsų ekosistemas. Tai yra pasakyta tame mokslinėme tyrime. E, pesticidų naudojimas yra minimas kaip vienas iš svarbiausių dalykų, dėl ko prarandama bio įvairovė. Svarbiausias klausimas yra ne tas, kaip mes tvariai galėtume naudoti pesticidus. Greičiau reikėtų klausti, kaip mes galėtume vykdyti žemės ūkį, kuris saugotų mūsų aplinką, kad nebūtų tų likučių pesticidų visur kur. Man atrodo, kad ES turėtų tiesiog uh, E, panaikinti subsidijas intensyviam žemės ūkiui. Ačiū. Pone Hausling, žaliųjų frakcijos vardu. Ja, dem... Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Manau, kad šio pranešimo pavadinimas yra klaidindas, nėra tausių pesticidų. Mums reikėtų galvoti apie tokį scenarių, kai apskritai galėtume atsisakyti pesticidų. Pone komisarė, jūs teisingai pastebėjote, kad valstybės narės turėtų e, parodyti rezultatų, pažiūrėjau, teikti pesticidų mažinimo um, planų planus, tačiau tik tais dvi valstybės narės laikėsi įsipareigam, pateikė ataskaitas ir numatė mm, mažinimo tikslus. Kolega Minidė, kas nutiks? Naudojami neo um, nikonidaidai, nors jie uždrausti ES lygių, tai neprimtina, tai skandalas. Na, ir apskritai, ko verti teisės aktai, jeigu valstybės narės tiesiog e, tai visiškai pamina pakojomis. Um, mm, Tebe vyksta diskusijos dėl glifosato, jos vyks ir toliau. Uh, o kokios pasiekmes? Taip, sutarima, kad reikia sumažinti glifosado naudojimą, tačiau kai kuriuose valstybės narėse jo panaudojimo mastai išaugo, nors iš yra alternatyvų. Ekologiškas ūkininkavimas rodo, kad galima išsiversti ir be chemijos, galima atsisakyti ir glifosato. Taigi reikia naudoti mechaninius metodus, grįžti prie jų, taip pat e, reikėtų laikytis sejomonos, e, keisti auginamas rušis, nes iš tikrųjų Teikia pripažinti, kad egzistuoja pramonės interesas parduoti pesticidus ir iš to pasipelnyti. Pripažinkime tą faktą. Vakar paviešintas tyrimas, kuriame nurodyta, jog dramatiškai mažėja bioįvairovė, nebelieka laiko svarstyti, ar kur nors galėtume sumažinti pesticidų naudojimą. Ne, reikia visiškai jų atsisakyti, negalime laukti, e, kol galiausiai pranyks daugiau nei 70 procentų visų vabžių. Vyksta ekologinė katastrofa, ES turi duoti atsaką, tačiau dėja to ji nedaro. Dėl šios priežasties neturėtume kalbėti apie smulkmenas, apie tą tikslų į ūkininkavimą. Tai nėra sprendimas nes tai reiškia tik tai šiek tiek patobulinti techniką. Turėtume e, iš tikrųjų galvoti, kaip žemės ūkiai atsisakyti pesticidų, pastų tiek e, žemės ūkio, ūkininkų, bet ir vartotojų naudai. Dėkuoju, panas Dornano. Vieną minutę. FDD frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Prancūzijoje daug ūkininkų buvo apnuodyti pesticidais valstybė nekreipia į tai dėmesio, nors pavojai yra beprecedentiniai. Prieš kurį laiką e, prezidentas Makronas apie kai kurias medžiagas sakė, jog jos nėra kancerogeniškos, tačiau taip nėra. Mūsų vadovai iš tikrųjų yra neatsakingi, mes turime galvoti apie šitų problemų priežastis. E, tie tikslai, kurie yra numatyti 39 straipsnėje, yra beprotiški, nes ten e, kalba nesisuka apie sveikatos apsaugą. Jeigu Prancūzijoje kas antrą dieną nusižudo e, ūkininkas, tai yra dėl ES taikomų nuostatų. Žemdirbiai, ūkininkai uždirba labai mažai, o didelės tarptautinės įmonės milijardus. E, ES pakeisti neįmanoma, tačiau iš jos išeiti galima. Skota, NF frakcijos vardu. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes pritarėme pranešėjai dėl to, kad e, būtina sumažinti pesticidų neigiamą poveikį žmonėms ir aplinkai bei įgyventi nacionalinius uh, E, tvaraus jų naudojimo tikslus. Vis dėlto, e, galvojant apie e, direktyvos nuostatas ir žemės ūkio sektorioje taikomą praktiką, turime pasakyti, jog yra labai daug netikrumo ir abejonių, nes gali būti taip, kad direktyvos 128-2009 metų nuostatos realiai neįgyvendinamos valstybės narės viena vertus kaip ir gali lankščiau naudoti įvairias priemonės, tačiau e, dar per daug yra biurokratijos ir valstybės narės turės e, peržiūrėti savo tikslus, taip pat e, daug klausimų kyla dėl nacionalinių planų veiksmingumo. Išklausime pasisakymus frakcijų vardu, dabar kitų e, parlamentų narių pasisakymai. Lins. Komisar. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos e, patikima leidimų išdavimų procedūra bei tausus augalų apsaugos produktų naudojimas dera tarpusavį, kai šių metų pradžioje buvo parengtas ta speciali ataskaita, tai yra pranešimas dėl leidimų išdavimo, dabar žengėme tinkamą keliu. Aš pats užaugau ūkiai, ten buvo naudojami augalų apsaugos produktai ir todėl suprantu, kad labai svarbus yra tinkamas jų naudojimas. Esu įsitikinęs, kad atsakingai naudojant augalų apsaugos produktus e, žingsime tinkamą keliu. Tai turėtų būti pagrindinis standartas. Na, nu, taip pat svarbios yra inovacijos, nes nauji produktai skatins atsakingą augalų apsaugos produktų naudojimą. Kitas svarbus dalykas yra mokymas. Ūkininkai turi žinoti, ką jie, daur, ką jie daro ir kaip jie tai daro. Na, o kartu reikėtų apriboti privatų naudojimą. Nematau priežasčių, kodėl. Uh, <clears throat> Jie turėtų būti naudojami tam, kad e, namo savininkas be didelių pastangų turėtų anglišką veją. Neturėtų tai būti. O priešingai nei kolega Hoislink, aš manau, kad skaitmenimas ir technologijų e, sklaida duos naudos žemės ūkiui ir taip galima bus sumažinti pesticidų naudojimo mastis, e, mastus. Deja, e, kolega Hoslink nekalbėjo apie tai, kad pavyzdžiui ekologiškai ugnigaudant naudojamas varis, o be to derlius ir toliau ir, yra gerokai menkesnis. Juk kalba eina apie tai, kad reikia išmaityti, išmaitinti gyventojus, todėl Todėl žemės ūkis turi būti darnus ir tvarus. Kolega Andrijus, prašau. Matau mėlynąją kortelę. Sekundėlė, sako pirmininkas. Kolegai Lins mėlynoji kortelė keliama. Pone Andriju, jūsų prašyčiau palaukti tokiu atveju. Jūsų klausimas, kolegės Skotkato. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone, ponas Lins kritikavo kolegą Martiną Hauslingą ir sakė, kad varis yra pavojingas chemikalas, bet tai yra niekis palyginus su to, kokią žalą daro e, e pesticidai. E, Daugybė rūšių prarasta pasaraisiais metais. Tad kyla klausimas, kodėl tie vabžiai, taip sparčiai nykstantis, nesaugomi tie, kurie apdulkina augalus, nes jie jau įtraukti į nykstančių gyvūnų sąrašus. Pone Lins, gal galėtumėte atsakyti? Ähm, Dėkoju. Tiesą sakant, tai nebuvo klausimas, tai buvo veikiau pastaba. Aš manau, kad visuomet reikia daryti skirtumą ir tarp to, ką naudojam, kaip naudojam, nes visuomet svarbiausia yra dozė. Yra didelis skirtumas, ar kalba eina apie neonikotinoidus, ar insekticidus, glifosadą, herbicidus ar fungicidus. Aš manau, kad visuomet reikia daryti aišku skirtumą. Man visuomet susidaro įspūdis, kad ne visi kolegos e, į tai atsižvelgia. O dabar žodis kolegai Andrijui, pusantros minutės. Kalbėtos nesijungia mikrofono. Ačiū, ponė komisarė. Sausio 25 dieną valstybių ir vyriausybių vadovai pagaliau sutarė dėl to, kad reikėtų harmonizuotus rizikos rodiklius įdėkti. Tai yra puiku. Tačiau tuo pat metu sausio 25 dieną valstybių narių 28 atstovai nesugebėjo primti gairių, kurias pasiūlė Europos komisija kad būtų galima apsaugoti vabzdžius, apdulkinančius augalus nuo pesticidų naudojimų. Tai kokiagi yra tiesa? Ogi tiesa, kad 25 kartus komisija siūlė valstybėms narėms tekstą, kurio tikslas buvo geriau apsaugoti bites nuo pesticidų. 40 procentų vabzdžių rūšių jau išnyko pastaraisiais e, metais. 80 procentų kai kuriuose Europos regionuose siekia bičių mirtingumas tiesa yra ta, kad intensyvų žemės ūkis ir skatina tokį vabžių e, mirtingumą, nes pesticidai naudojami be proto ir be saiko, o valstybių ir vyriausybių vadovai slepiasi už tokių pseudoeuropinių nevasprendimų, kurie yra nei daugiau, nei mažiau jų pačių sprendimai. Taigi pasiekta pažanga dėl tvaraus e, pesticidų naudojimų yra nepakankama žingsnis. Būtina iškoti alternatyvų vyriausybių ir valstybių vadovai turi nustoti būti dviveidžiais dėl pesticidų naudojimo ir nustoti toms agrochemijos stambioms tarptautinėms įmonėms kloti po kojomis raudoną kilimą ir viską leisti daryti, ką tik jos nori. Reikalaujame, kad valstybės narės pagaliau atsiskaitytų už savo veiksmus ir būtina prieš valstybės narės pradėti pažeidimų procedūras, nes būtina apginti milijonus ES piliečių. Ačiū. Kolega Muller, minutė, prašau. Gerbiami kolegos, Jeigu norime darnaus, tvaraus e, žemės ūkio, todėl tikrai reikalingas integruotas e, ta augalų apsaugos panaudojimo praktika ir todėl šiame pranešime pasiūstas tinkamas signalas. Man kliūva štai kas. Tarsi nusistatė metodas, pagal kurį bus remiamasi tik tais vienu tyrimu ir dėl vabžių nikimo kaltinti vien tik tai žemės ūkį. Tai netitinka mūsų parlamento aukšto darbo lygio. Todėl norėčiau paraginti kolegas remtis vien vien tik tais faktais. Faktai yra štai kokie bendrame tyrimė, e, kuris e, truko 27 metus, 63 e, matavimo Stotelės matavo tik 27 tai kartus, todėl statistinių požiūrių tyrimo rezultatai abejotini. Tačiau e, faktas yra tai, kad e, žemės ūkio poveikis yra tik tais vienas iš galimų poveikių. Tai, aišku, neramina, reikia toliau atlikti tyrimus šios rytyje. Aš manau, kad e, mes visuomenė esame visi atsakingi už rūšių apsaugą, pradėkime kiekvienas nuo savęs, vietoj to, kad pavyzdžiui turėtumėte kažkokį akmenų sodą, japonišką sodą, pasirinkite tiesiog pievą prie namų. Mikrofon. Oui, voilà. Pone Ryvasi, dėkoju, pone pirmininkė. Pirmiausia, ši 2009 metų direktyva, kur kalbama apie pesticidų naudojimą, kuris būtų suderinamas su tvariu vystymusi, e, norėčiau pasakyti, kad ten yra kalbama apie m, mm, tokius tvarkingus tikslus, bet E, nes reikėtų tuomet kalbėti apie tai, kad e, leidžiama naudotis pesticidais, bet tuo pat metu siūlomos alternatyvos. Komisija trejus metus pavėlavo pateikti siūlymus. Tai yra nesėkmė, jeigu pažvelgtumėte į Europos aplinkos apsaugos agentūros skaičius, pamatytume, kad sako, kad 10-20 procentų e, padidėjo pesticidų paklausa. Priešingai negu sako kolegos, Matome, kad bioįvairovė mažėja, vabzdžių, bestubūrių gyvūnų, kitų gyvūnų, paukščių e, bioįvairovė mažėja. Tai kogi siekiam, ar laukiama, kol gyvybė visai bus sunaikinta? Man atrodo, e, reikia, kad Europos komisija e, imtųsi veiksmų, būtina skatinti alternatyvų naudojimą, tam reikia skirti lėšas ir siūlyti vystyti tvarų žemės ūkį O tvarų žemės ūkis yra žemės ūkis be pesticidų, be chemikalų. Tai, ponia komisarė, yra svarbiausia, o ne priešingai dalykai. Dėkoju. Kolega Pedičinį, minutė. Grazie, prezidentė. Dėkoju, pirmininkė. Mes manome, kad šis pranešimas yra geras, nes viena vertus čia yra e, siekiama sumažinti pesticidų naudojimą ir apsaugoti visuomenės sveikatą. Tačiau e, tvarų jų naudojimą galima užtikrinti tik tai tuomet, jeigu mes apimame visą ciklą. Ir e, taip pat turi būti kovojama su nelegaliu pesticidų naudojimus, e, su e, nelegaliu importu e, jų. Tuo pat e, metu turime galvoti apie mūsų ūkininkus ir mūsų ekonomiką nes e, turime užtikrinti, kad e, importuojamos medžiagos nedidintų nesažininkos konkurencijos ir kad nebūtų importuojamos draudžiamas medžiagos. Dėkuoju, ponas Agnu, vieną minutę. We can split the fashionable objection to pesticides into two categories. Dėkuoju. Mes e, galime kalbėti apie du tikslus čia - visuomenės sveikata, saugumas mes žinome, kad e, tie žmonės, kurie dirba su pesticidais, rizikuoja daug labiau negu kiti asmenys. Ir e, jeigu mes e, tikėtume visais žaliųjų teiginiais, tai labai daug žmonių jau seniai turėjo mirti, nes sakoma, jog pesticidai yra be galo toksiški. Tačiau kita vertus, ekologinė gamyba negali užtikrinti visų poreikių ir pesticidų naudojimas yra neišvengiamas tam, kad būtų patenkinamai poreikiai. Žaliųjų lobistai pasisako prieš e, normalias technologijas. Pone Duliai, ačiū, pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Nuolatos plenarinėme posėdėje grįžtame prie pesticidų klausimo. E, tiesiog bandoma eksploatuoti mūsų piliečių pagristą susirūpinimą. Dėl šio pranešimo norėčiau pasakyti štai ką, aš tai sakiau nuo savo įgaliojimų pradžios. Svarbiausia ekologijos užtikrintojai yra mūsų ūkininkai. Piliečiams reikia, kad jie žinotų, kad visi fitosanitariniai produktai, augalų apsaugos priemonės yra naudojamos saugiai. Tai yra neginčiamas dalykas, kuris turi būti gyvendintas visą laiką ūkininkų svarba pereinant prie ekologinių dalykų, sprendžiant tai aplinkosaugos klausimus, yra esminė kad ūkininkų veikla atitiktų ekologinius reikalavimus, būtina e, tinkamai mokyti ūkininkus. Jie turi turėti tinkamus sprendimus kiekvieno žemės ūkio plėtojimui. Ar tai būtų natūralūs ar sintetiniai augalų apsaugos produktai, ar tai būtų kažkokios alternatyvios priemonės. E, šiame tekste atsižvelgiama į šitą požiūrį. Norėčiau priminti Jums, komisarė, ir visiems kitiems, kad BŽUP pirmiausia yra žemės ūkio politika, o ne aplinkosaugos politika. E, Todėl BŽUP turi padėti ūkininkams ir aplinkosaugos, ir ekonominių požiūrių. Perėjimas prie ekologinio žemės ūkio bus įmanomas tik tada, jeigu bus įmanoma tokiam jam ekonomiškai išgyventi. Priešingų atveju niekas nepavyks. Kolegė Kadenbach, minutė, prašau. Gerbiamas ponė komisarė, ponė pirmininkė, kalba eina, kad užsipuolame žemės ūkį, ūkininkus. Mes tiesiog pripažįstame, kad. Uh, e, augalų apsaugos produktai reikalingi tam, kad pagamintume maistą ES. Tačiau klausimas, kaip panaudoti tuos fitosanitarinius produktus, pranešime nurodyti, kad nėra vienintelis būdas apsaugoti augalus panaudojant per nek didelį pesticidų kiekį. Yra ir kitų alternatyvų, yra fizinių galimybių, yra mažiau pavojingų pesticidų, yra labai daug alternatyvų ir tai pripažinta o valstybės narės per nelik mažai deda pastangų, per mažai rūpinasi, kad tos alternatyvos būtų panaudotos, trūksta stebėsinos priežiūros, nėra sankcijų. Apie tai juk šiandien eina kalba. Svarbu, kad e, valstybės narės negautų e, didelių išimčių, e, kad nebūtų ir toliau naudojami pesticidai ar neoticidai nikotinoidai, kurie jau uždrausti. Mes norime e, Europoje sveikų, nepavojingų, aplinkai nepavojingų auga, maisto produktų. Turime saugoti rūšių įvairovę. Ir pranešime kalbama apie tai, kad yra būdų ir galimybių. Kalbame apie naują BŽP. Ir tikrai tai reikia pripažinti, kad reikia naujos BŽP ir negalime atskreipti ir tai šių dalykų. Toliau ponas Ketkato, e, Nauja visapusiška e, ataskaita nurodė, kad 40 procentų visų vabzdžių kyla pavojus, o 2,5 procentais mažėja vabzdžių populiacija kasmet. Ataskaita nurodyta, kad tai yra tiesiogiai susijęs su pesticidų nurodymu ir todėl pranešime dėl tikslaus pesticidų naudojimo yra labai svarbus. Tam pritarė mokslininkai. Mes turime pradėti kiek įmanoma greitai lankstesnį perimą link mažesnio pesticidų naudojimo. Pranešime valstybės narės raginamas padidinti veiksmus, imtis veiksmų prieš pesticidus vietoj tuščių pažadų, ką matė per pastaruoju metu. Turime sumažinti naudojimą pesticidų kietį, uždrausti nedelsiant toksikiškiausius pesticidus. Taip pat turime integruotą e, kingsmingo organizmo valdymo planą įdėkti. Taip pat reikalingos ankstyvo perspėjimas pestimas tam, kad e, būtų apsaugoti apdulkinantis vabzdžiai reikalingi veiksmai, nes e, per kelis dešimtmečius išnyks vabžiai ir galima būti tikri, kad mes iš karto seksime po jų. Dėkoju ir dabar ponė Ajūzo, prašau Pilar, vieną minutę dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė. Turime įgyvendinti 9 metų direktyvos tikslus, ten kalbama apie pesticidų tvarų panaudojimą, bet to turime atsižvelgti į tai, ko nori mm, vartotojai. Tai yra, kad e, fitosanitarniai produktai būtų nerizikingi, o taip pat maisto produktai būtų saugus ir sveiki. Turime nepamiršti, kad ES teisės aktai yra itin ribojantis, labai riboja pesticidų panaudojimą. Ir todėl var, ūkininkams naudojant pesticidus galioja daug apribojimų. Ir tai reiškia, jog e, lyginant su konkurentais iš trečiųjų šalių, jie yra nepalankesnė padėtėje, nes pastarieji naudoja <clears throat> daug pesticidų, bet to mes importuojame tuos maisto produktus. Taip pat nepamirškime e, naujų kenksmingų organizmų, keliame pavojų. Pavyzdžiui, pas mus atvežami kenksmingi organizmai ir tikrai čia yra daug pavyzdžių. Tai taigi labai teigiamai vertinu šį pranešimą, tačiau nepamirškime, jog tikslas yra e, tausus e, augalų apsaugos produktų naudojimas nepakenkiant žemės ūkiui. Dėkoju, ponia, ponas Dorfman, vieną minutę, prašau, Herbertai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip, manau, kad iš esmės visi sutinkame dėl to, kad cheminės medžiagas reikia naudoti apdairiai ir atsakingai. Tai pasakytina ir apie medicinės prietaisus ir vaistus. Galime diskutuoti dėl to, kaip naudami vaistai. Tačiau kartais sunkiau rodyti pirštų į kitą. Taip, šiandien paminėta daug pagristų dalykų, taip reikia užtikrinti geresnę priegą prie integruotų saugalų apsaugos, reikia pesticidų, kurie keltų mažesnę riziką ir beje parlamente esu parengęs atitinkamą pranešimą bei pateikęs siūlymų dėl to, kaip galima būtų viską paspartinti, tačiau komisija nedaug ką nuveikė, mums reikia daugiau uh, mokslinių tyrimų, techninės raidos, skaitant ir viešajame sektoriuje, mes, mums reikalingi ir atsparesni augalai. Dar norėčiau norėčiau atkreipti dėmesį vieną dalyką, kuris nebuvo paminėtas. Pastaraisiais metais tenka konstatuoti, kad atvežėme kingsmingi organizmai iš. E, e Užsienio, pavyzdžiui, vyšnės naitinantis e, vabžiai ir tuomet reikia panaudoti daug cheminių medžiagų kovojant su šiais kenksmingais organizmais. Nes ir manau, kad jeigu prie Europos sienų atidžiau tikrintume, galėtume išvengti tam tikrų bėdų ir naudojimų pesticidų kiekio. Kaputo, pregonip Pradėsime spontaniškus pasisakymus. Nikolia Kaputo pirmas pasisakys. Dėkuoju, pirmininkė. Europos parlamentas priėmė PEST rezoliuciją, PEST komiteto. Ir e, tai buvo labai e, svarbus žingsnis augalų apsaugos rinkos, e, rinkoje. E, tai yra labai svarbus žingsnis apsaugant žmogų ir aplinką. Tačiau kita vertus, jeigu norime užtikrinti deramą apsaugos lygmenį, tai turime užtikrinti, kad direktyvos dėl tvaraus pesticidų naudojimo nuostatos būtų įgyvendinamas tinkamai ir kad būtų taikomos, ekol, taikoma ekologinė praktika. Taip pat e, labai e, svarbu užtikrinti labiaus, labiausiai pažeidžiamų grupių e, apsaugą. Buvo kartu su Andriju Poč ir Gutland surenk, surenkta e, apvalijos stalo darbo grupė, kurioje mes e, nagrinėjome būtent šitos apsaugos aspektus. Ponas Marijas, viena minutė. Ponas Marijas. Diskusija rodo, kad problema egzistuoja didžiulė susijusi su augalo apsaugos priemonių naudojimu. Be abejo, susirūpinimas jaučiamas, nes tai yra susijęs su žmogaus ir gyvūnų sveikata. Pone Andriukaitė, aš norėčiau užduoti kitą klausimą. Kai kalbame apie augalų apsaugos priemonių naudojimą ES, e, turime nepamiršti, kad importuojame daug vaisių daržovių, pavyzdžiui, iš Turkijos, o ten visiškai nekontroliuojamas yra augalų apsaugos priemonių naudojimas. Tos priemonės naudojamos žemės ūkio produktams auginti. Europoje dažnai tos priemonės yra draudžiamos, bet importuojame vaisius ir daržovės užaugintus naudant tokias priemonės. Tad um, ka, kaip elgtis vartotojui? Laukia, e, turime iš Albanijos importuoto pieno mėsos negal, nelegaliai importuojama, pavyzdžiui, iš Skopijas. Bet e, kontrolė netliekama jokia dėl šių produktų. Tai galbūt reikėtų išsiaiškinti iš pradžių, kaip elgtis su tais tokiais importuotais produktais. Ačiū, ponė Dorfman. Pone komisarė, gerbiami kolegos. Pone Vautmans. Ehm, taip, tvarus pesticidų vartojimas kalbame šiandien tokią temą. Ar jis yra įmanomas? Bet man atrodo, kad tai galėtų būti naudinga visiems. Turime 2009 metų direktyvą. Įvertinkime, kaip jį buvo įgyvendinama. Ogi matyti, kad valstybės narės tiesiog įstrigo. Taip, informacijos teikiama daugiau apie purškimą ir taip toliau ir panašiai, tačiau nacionaliniai veiksmų planai neapima uh, E, pamatuotinų rodiklių. Ten nėra rodiklių, kurie leistų pamatuoti pažangą. O man atrodo, tai būtų labai reikalingas žingsnis. E, manau, kad pirmiausia turime į save pasižiūrėti. Jeigu norėtume paraginti ūkininkus taikyti integruotą požiūrį žemės ūkį, tai tuomet jums reikia pasiūlyti alternatyvas pesticidams. Jeigu norime pagerinti dirbožėmius, taip, priemonių yra, bet reikia tam lėšas skirti. Ir manau, kad turėtume paremti pirmiausia savo ūkininkus, nes jie mums gamina maistą, jie mums labai svarbus. Ačiū. Obrigado, Dėkuoju, ponė pirmininkė Taip, pesticidų naudojimas sukelia labai rimtų aplinkosauginių problemų bei sveikatos e, problemų. Ir tai yra tiesiogiai susijęs su BŽP e, bei ES prekybos praktikos modeliais. Juk e, žemės ūkija faktiškai vyrauja masinis gamybos metodas, po to viskas eksportuojama. E, Tačiau tai naudinga tik tais didiesiems ūkiams, o mažiems šeimos ūkiams tai turi katastrofiškų um, pasiekmių, faktiškai nebeįmanoma darniai, tvariai uh, ūkininkauti ir faktiškai nebėra užtikrintas netgi ir apsir... nepriklausomas apsirūpinimas maistu. Taip, yra naujų produktų ir procesų, kurie yra netokie rizikingi, turi mažesnį poveikį aplinkai ir sveikatai, tačiau reikėtų iš esmės pakeisti gamybos metodus bei už to slypinčią politiką. Kolega Pitidėjos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, augalų apsaugos priemonių vaidmuo ES žemės ūkio gamybai yra labai svarbus, nes jų dėka galima kovoti su įvairiomis rizikomis, su kuriomis susiduria augalai. Tai svarbu augalų sveikatai užtikrinti. Tačiau tie produktai sukuria problemų įvairioms ekosistemoms. Ypač tenka paminėti, kad mūsų maiste lieka pesticidų likučių, o tai kelia pavojų mūsų sveikatai. Taip pat likučių pesticidų randama ir maiste skirtame gyvūnams. E, taip pat sakoma, kad daugelis tų pesticidų taip pat yra ir endokrininės sistemos ardytojai. Man reikės, kad valstybės narės turi būti priversos bendradarbiauti tarpusavyje ir tinkamai tvarkytis su fitosanitarinių produktų naudojimu. Ir taip pat reikėtų rasti labiau ekologinių metodų, necheminių metodų kovoti su augalų kenkėjais. Tuo būdu būtų geriau saugoma vartotojų sveikata. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Jeigu norime išmaitinti daugiau nei 7 milijardų žmonių žemėje, tai tai reiškia didelis e, iššūkius žemės ūkiu ir žemės ūkis sureagavo efektyviai. Na, aišku, norime užkirsti kelią biurovės nikimui dėl vis didesnio panaudojimo pesticidų kiekio, kas, aišku, neigiamai atsiliepia ir žmonių sveikatai, tačiau nenorime ir genetiškai modifikuotų organizmų. Tai yra tokių augalų, kurie būtų atsparus kenkėjams ir kenksmingiams organizmams. Tačiau, kogi galiausiai norime, e, nėra labai daug cheminių medžiagų, veiklių medžiagų rinkoje, su kuriamis galėtume dirbti. Na, aišku, pripažįstu, kad leidimų išdavimo procedūros yra ilgos ir sudėtingos ir faktiškai dėl direktyvos e, susidarė ne vienodos veiklos sąlygos ES. Ūkininkai pas, taip pasirenka pelningiausius e, sprendimus ir e, galvoja apie trumpalaikę perspektyvą, negalime už tai ant jų pykti. Pone Grapinį, dėkoju. Be abejo, ši diskusija yra esminės svarbos Manau, kad turime būti racionalūs, nes juk visiems mums rūpi visuomenės sveikata. Tačiau tuo pat metu turime įsivaizduoti štai kokį scenarijų. Jeigu ūkininkus paskelbsime priešais, kas nutiks? E, Europos Sąjunga be abejo turėtų tikrinti atidžiau ES importuojamus produktus, nes jie gali kelti pavojų visuomenės sveikatai. Kaip sakė ponas komisaras, valstybės narės turi imtis reikiamų priemonių. Tačiau, ponė komisarė, ar esame tas priemonės harmonizavę? Mums reikia harmonizuotos kontrolės, kad būtų visą tai galima tinkamai kontroliuoti, tikrinti, kad žinotume, kokie produktai keliauja po ES valstybės. Jeigu viena valstybė tikrins įsivežamus produktus, o kita ne, Tai ką tokia kontrolė reiškia? Tai reiškia, kad rezultato nėra. Tos toksikologinės kontrolės turėtų būti užtikrintos visur. Mokslo tyrimai ir inovacijos turėtų būti panaudoti tam, kad mūsų naudojami produktai nekeltų visuomenės sveikatai pavojus. Ačiū. Pone Šoidrova, dėkoju, pone pirmininkė. Gerbiami kolegos. Gerbiami kolegos. Norėčiau paaiškinti savo požiūrį. Taip, pritariu tam, kad reikia užtikrinti piliečių sveikatos apsaugą. Tačiau galvokime ir apie ūkininkus, kuriems reikalingi pesticidai. Likščiol jie negalėjo be jų išsiversti. Na ir jeigu bus daromas spaudimas mažinti pesticidų naudojimą mastus ir uždrausti pesticidus, kurie uh, um, sukelia viešinius susirgymus, tai būtų prasminga, tai rodo ir EFS ataskaita, joje nurodyta, kad 69 procentais laikomas ribinių verčių ir 50 procentų visų pesticidų nepalieka likučių. Taigi gal tikrai prasminga priboti pavingiausių pesticidų naudojimą, tačiau kita vertus reikėtų mažinti pesticidais apdorotų maisto produktų importo mastus. Pone Zona. Pone pirmininkė, pone komisarė, pesticidų naudojimas yra e, gana plačiai paplitęs e, ūkininkavime ES. Siekiama sunaikinti augalų, kenkėjus, jų ligas. E, pesticidai, e, kuriuos naudoja ūkininkai, gali patekti į dirbožėmį taip pat gali patekti į požeminius vandenis dėl, jų, dėl dirbožėmio išplovimo ar nutekėjimo. Pone komisarė, ar pritartumėte e, pranešėjo siūlymui, kad nereikia leisti jokių išimčių dėl nikotinoidų naudojimo? Man atrodo, yra būtina atsižvelgti uh, į atskirus ūkininkavimo tipus ES, kas tinka Vokietijoje, galbūt, pavyzdžiui, bus netinkama Bulgarijoje, nes būtina atsižvelgti į specifines kiekvienos šalies sąlygas. Man atrodo, kad turėtume taikyti integruotą pesticidų naudojimo kontrolę ES, jos galima naudoti tik tada, kai tai yra pagrista ekologiniu ir ekonominiu požiūriu ir turime daryti viską, kad mažėtų iki minimumo tų pesticidų poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai. Man atrodo, kad turėtume taip pat palaipsniui atsisakyti cheminių pesticidų. Dėkoju. Kolega Bogovič, prašom. Veselime. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, džiugu, kad čia Europos parlamente tiek daug e, diskutuojame apie pesticidų panaudojimą. Parengtas e, specialus pranešimas, įrengė specialusis komitetas, O dabar šiandien aptarėme turimą pranešimą. Mūsų tikslas yra naudoti kiek įmanoma mažiau pesticidų, o taip pat sumažinti ypač pavojingų pesticidų naudojimą, kurį ypač kenkia sveikatai ir aplinkai. Dėl šios priežasties e, mums reikalingas integruotas žemės ūkis, jį turime skatinti, taip pat reikalingos naujos purškimo technologijos, turime uh, skatinti tokių technologijų dėgymą, paremti juos naudojančius ūkininkus. Dar kurį laiką bus naudojami pesticidai žemės ūkijoje, todėl reikėtų skatinti tą vadinamą tikslėje, tikslųjį unikininkavimą. Ir turime skatinti tokių technologijų kūrimą, kurių dėka galima būtų identifikuoti kenksmingus organizmus ir labai tikslingai juos sunau, sunaikinti tai skatintų ekologišką ūkininkavimą. Dėkuoju. Dėkuoju, bandėme, baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponė Andriukaitė, žodis jums apibendrinti. Atleiskite, sako komisaras. Labai atidžiai išklausiau visų jūsų, ponios ir pono Europos parlamento nariai buvo atspindėtas toksai išmintingas požiūris. Visi žinome, kad mums reikia sustiprinti savo pastangas tvariai naudojant pesticidus, reikia situacijos pagerinimo įgyvendant direktyvą, tačiau norėčiau sureaguoti kai kuriuos pasisakymus. Kolega Florence diskusijų metu kalbėjo apie mokymų svarbą, ypač dabar, kai atsiranda naujų agrotechnikų, E, kai būtina paskatinti valstybės narės mokyti ūkininkus, skatinti juos naudotis tomis naujomis agrotechnikomis. Dabar dėl išimčių. Išimtis turėtų būti išimtis, o ne taisyklė. Europos komisija labai atidžiai seka situaciją ir siūlo labai tvirtas priemonės, kad valstybės E, narės raginamos pagrysti savo reguliavimo priemonės. Mes su valstybėmis narėmis nuolatos palaikome diskusijas dėl išimčių. Tačiau įstatymų yra numatytos tos išimtis, o mes turime sustiprinti dėmesį šiais ryčiai. Kai kas kalbėjo apie galimybę paskatinti mažiau rizikos keliančių pesticidų naudojimą. Kaip žinia, pagerėjimo yra šioje srityje. Yra taisyklės ir procedūros, kai galima greičiau gauti leidimą naudoti mažesnės rizikos pesticidus. E, ūkininkai, ekologiškai ūkininkaujantis e, galima pagalvoti be chemikalų ūkininkauju, bet taip nėra. Jie naudoja kai kurias chem, chemijos priemonės. Vario sulfitas yra viena iš tų priemonių. Ir kaip žinia, tos priemonės atsisakymas yra didžiulis uh, E, iššūkis, tad nereikėtų klaidinti žmonių. Taip, įvairių tipų ūkininkai egzistuoja, įvairių chemikalų tipų taip pat egzistuoja. Nereikia tiesiog kurti konfrontacijos tarp konvencinti ūkininkavimą propaguojančių ūkininkų ir e, ekologinių ūkininkų. Tiesiog sakykime tiesą visuomeniai. Tu, mes žinome, ką reiškia ūkininkavimas, žinome, kas yra kas ir kaip ir vairūs e, ūkininkai pagal savo ūkininkavimo tipą naudoja vairias priemonės. Ponas Andriu kalbėjo apie gairias. Mes matėme, kad nebuvo pasiekta kvalifikuota balsų dauguma, nes valstybės narės nesugebėjo balsuoti ir susitarti. Štai dabar Europos parlamentas ir taryba turi užbaigti tą pirmąjį svarstymą pagal komitologijos taisyklės. Ta mes ir siūlėme, kad atsirastų daugiau skaidrumo susijusio su rizikos valdymu, kad keistusi e, tos kad atsirastų daugiau skaidrumo. E, būtina, kad būtų numatytas balsavimas, e, būtų viešas. Pirmo svarstymo metu nebuvo pasiekta pažangos. Norėčiau jūs paskatinti atkreipti tai dėmesį. Džiaugiuosi, kad vakar baigėme trilogą dėl maisto produktų ir ačiū poniai Ajuso, nes ji atliko labai sunku darbą, kad tai pavyktų. Dabar turime daugiau skaidrumo vertinant pesticidus. Tai yra didžiulis pasiekimas mums visiems. Aš jau esu pabrėžęs nekartą, kaip svarbu yra tinkamai saugoti augalų sveikatą, tinkamai naudojant tam skirtas priemonės. Čia skaidrumas irgi labai svarbus. Buvo kalbėta apie besižudančius ūkininkus, apie tai kalbėjo pana Dornano. Aš buvau sustikęs su Prancūzijos administracija ir sakiau, kad situacija sudėtinga ir kad būtina ją deramai vertinti. Žmonės yra kaltinami tuo, kad vartoja nevanuodus, o ne augalų apsaugos priemonės, bet juk su medicina kažkada buvo taip pat. Tie, kurie naudojo vaistus, buvo sakoma, kad jie naudoja nuodus ar kitiems liepia naudoti nuodus. Tiesiog pasirinkime teisingus žodžius. E, augalų apsaugos priemonių e, autorizavimas, leidimų uždavimas jiems yra labai svarbus dalykas. E, 2020-aisiais bus vertinama direktyva susijusi su saugiu augalų apsaugos priemonių naudojimu. Kviešiu valstybės narės pasirinkti aiškius tikslus, parengti tvarkaraščius ir peržiūrėti nacionalinius veiksmų planus. Tai turi parodyti jų įsipareigojimą piliečiams, atkreipti dėmesį į šią sritį ir saugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Noriu padėkoti Jums už Jūsų uh, E, dėmesį šiai sričiai. Manau, kad e, šio pranešimo patvirtinimas įvyks labai sklandžiai. Ačiū poniai Gutelant ir šešėlinėms pranešėjams už puikiai atliktą darbą, už bendradarbiavimą, už puikiai parengtą visapimantį pranešimą. Reikėtų atsižvelgti į visas primtas rekomendacijas ir visi kartu galėsime žengti tuo keliu, kad paskatintume tvaresnio žemės ūkio kūrimasi, kad saugotume tinkamai aplinką, piliečių sveikatą, vartotojus ir tuomet turėsime tinkamą žemės ūkį. Dėkoju. Ačiū, ponia komisarė, poniai daly žodis apibendrinti. Dėkoju, ponia pirmininkė, dėkoju e, komisijos nariui, dėkoju kolegoms. Mes e, išgirdome labai rimtų ir logiškų argumentų, tačiau tai yra labai kontroversiška diskusija, nes kalba sukasi apie žemės ūkio produkciją Europoje ir naudojamus metodus. Reikia užtikrinti augalų apsaugą ir e, pesticidų naudojimas padeda kovoti su lygomis ir su kenkėjais. Tačiau e, toks pesticidų naudojimas, koks yra dabar, nėra tvarus ir dėl to mažėja rušių įvairovė, dėl to yra teršiamas paviršinis ar e, gruntinis vanduo. Ir dėl šitų priežasčių mes e, esame sunerime dėl e, rizikos keliamos žmogaus sveikatai, dėl rizikos mūsų maisto grandiniai ypač tais atvejais, kuomet e, žmonės turi e, sąlyti su pesticidais, nes pesticiduose yra endokrininę sistemą e, ardančių medžiagų. Mūsų priklausomybė nuo pesticidų nėra suderinama su tvare žemdirbystė žemės ūkio politiką. ES turi siekti didesnio tvarumo žemės ūkio sektorijoje, turi taikyti prevencinės priemonės, turi būti užtikrinama veiksmingesnė biologinė kontrolė ir turi būti taikomas mažesnės rizikos medžiagos. Manau, kad e, mūsų aptartas e, pranešimas siunčia labai svarbu e, signalą. Visų pirma, valstybės narės turi užtikrinti geresnį savo planų įgyvendinimą ir turi numatyti alternatyves priemonės augalų apsaugos srityje, mažinant riziką. Pesticidai turėtų būti nenaudojami daugiau e, viešose vietose, tokiuose kaip parkai, duomenų rinkimas siekiant išsiaiškinti pesticidų likučius įvairiose medžiagose, turi būti e, e, tobulinamas. Taip pat turi būti skatinamas ekologinis, e, e, turi būti skatinami ekologiniai e, žemės ūkio metodai. Dėkoju. Dėkoju, kaip ir buvo pasakyta, balsuojama bus šiandien šito klausimu, diskusija šio klausimu dabar yra baigta. Dabar periname prie kito pranešimo. Tai yra pakartotin, e, tarp, tarp valstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendimas. Ivo Belet pranešimas. Pone Belet, žodis iš karto jums. Dėkoju, ponė pirkininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Turiu pasakyti, kad jeigu jau kartą Europos sąjunga yra sritis, kurioje galime aiškiai parodyti Europos pritinę vertę, tai yra sveikatos apsaugos sritis. Pavyzdžiui, prie sienos gyvenantis pacientai tai akivaizdžiai mato. Kartais tikrai neretai pigiau vykti per sieną į kitą valstybę ir ten gauti sveikatos apsaugos paslaugas. Ypač tai pasakytina apie pacientus su retomis lygomis ar chronišniais susirkimais, kurie gali būti veiksmingiau gydomi kitoje kaiminėje valstybėje narėje, nes tarkim tokiems pacientams reikia specialių gydimo metodų. Kolegos, turiu pripažinti, kad pacientams pakankamai dažnai tenka susidurti su kliūtimis, jeigu jie nusprendžia gydytis kitoje valstybėje narėje. Dažnai neaišku, kaip gauti kompensavimą už gydymo paslaugas e, užsienyje, kokią dalį jie turi sumokėti patys. Nuo, e, jau kuris laikas egzistuoja atitinkama direktyva, tačiau kliūtis toliau egzistuoja ir tai tikrai neprimtina. Na, kalba eina apie 2011 metų atitinkamą direktyvą, ji jau 8 metų, žingsnis tinkama linkme, tačiau prastas jos įgyvendinimas. Todėl ir labai svarbus yra šis pranešimas skirtas uh, tarp valstybinių sveikatos priežiūros paslaugos direktyvos įgyvendinimui. Labai svarbu padiskutuoti apie tai, ką galima būtų nuveikti daugiau. Pirmiausia, tai yra informacija pacientams nes e, dauguma pacientų apskritai nieko nežino apie savo teisės ir jiems nelabai aišku, kur jie galėtų gauti tokios informacijos, nežiūrint to, jog valst, daugumoje valstybių narių egzistuoja nacionaliniai kontakt, kontaktiniai centrai, taigi reikalingas vienas e, informacinis centras, vienos, vieno langelio principas turi būti gyvendintas tam, kad jie galėtų sužinoti apie kompensuojamas paslaugas, ką padėti rengia ligonių kasos ir taip toliau. Pacientai turi teisę visą šią informaciją. Taip pat e, teisai paaiškinimus, nes be abejo e, kom, pacientams tenka susidurti su sudėtingomis administracinėmis struktūromis, procesais. Todėl, ponė komisarė, reikia labai griežtai prižiūrėti, kaip taikoma ši direktyva, bendrauti tiek su mumis, tiek ir su nacionalinėmis valdžios institucijomis. Kitas dalykas tai yra e, pacientai sergantis retomis ar chroninėmis lygomis, jiems e, kartais reikalinga pagalba, kurios jie te gali gauti tik tais užsienyje. Todėl reikia mm, padėti tokiems pacientams, visos valstybės narės turi dirbti iš vien, padėti tokiems žmonėms tam, kad būtų skatinamos medicinos įstaigos, kurios e, teikia tokias gydymo paslaugas, pavyzdžiui, e, žmonėms sergantiems retomis lygomis. Kitas svarbus dalykas tai yra skaitmenimas. Tai yra svarbiausia priemonė, kuri leistų pagerinti pacientams teikiamas paslaugas. E, praėjusią savaitę buvo pradėta iniciatyva, tai yra skaitmeninis tarp valstybinių sveikatos paslaugų tinklas. Tai yra labai gera iniciatyva, reikia pasirūpinti, kad ji būtų įgyvendinta kiek įmanoma greičiau. Na ir paskutinis dalykas. Na be abejo, mums e, reikalinga tvirta nepriklausoma sveikatos apsaugos programa, nes pacientai, piliečiai nusipelno geriausios egzistuojančios e, sveikatos apsaugos paslaugos, net jeigu ji teikiama kitoje valstybėje narėje. Dabar Pone Krapini, pone komisarė, pone pirmininkė, kaip e, bendra pranešėja noriu paremti šį labai svarbų pranešimą. Na ir tik